el señor presidente. Buenos días, amigas y amigos, colegas. Labą dieną, gerbiami bičiuliai, kolegos. Pradėsime savo posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra mūsų kolegos Kalfino pranešimas. Europos investicijų bankų suteikiamas garantija paskolų ir paskolų garantijų suteiktų projektams ne ES nuostoliams atlyginti. Mes iš karto nedėlstami ir suteiksime žodį ponui Kalfinui. Prašau. Nuštai. Pranešėjas. Gali pasisakyti keturias minutės. galima pasakyti šešias minutės, bet dvi paprastai paliekamos paskui po diskusijų apibendrinimui. Jeigu norite išnaudoti visas šešias minutės, galite jomis pasinaudoti iš karto. Pone pirmininkė, ponios ir ponai gerbiami kolegos, Europos investicijų bankų projektų gausėja. Spalio pabaigoje baigėsi numatytos nuostatos garantijų suteikti.